E, žodžiu tarybai ir komisijai dėl motinysės atostogų. Pirmiausia, suteiksiu žodį Arena Marija, kuri yra šio klausimo autorė. Merci, euh, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Pastarosios diskusijos, kurios vyko šioje salėje dėl motinystės atostogų, uh, E, jos vyko praėjusią Liepą, praėjo beveik metai ir kasgi nuo tol įvyko? Nelabai daug buvo įvykių, e, tiesiog yra nuspręsta e, atsijimti tą direktyvą, taryba nieko nedaro, mm, ir, o mes vis dėlto sengiamės užmėgsti ryšių su taryba, bet mums nepavyko. Taigi Dar kartą norėčiau viešai pasmerkti tarybos pasivumą, neveikimą e, ir taip pat tą precedentą, kuris yra sukūriamas. E, dvi institucijos dirba, e, o taryba atsisako teikti savo poziciją. Tai yra nepriimtina, tai yra nepriimtina tarp institucinių požiūrių, taip yra negerbiamos dvi kitos e, Europos institucijos, kuriams mes šį vakar atstovaujame, taip pat tai yra nepri, nepriimtina milijonų moterų ir vaikų požiūrių, nes iš jų yra atimamas socialinis teisingumas. Taigi ko, kom, komisijos e, pirmininkas Junker E, paskelbė savo planą ir e, ar tikrai išmetę tą direktyvą iš šiukšliadėžę mes pasieksime savo tikslų. Ir moteris neturi nukentėti vien dėl to, kad e, tampa motinomis. Ir neturi būti taip, kad vaikas reiškia skurdą. Rytoj Balsuodami mes sieksime parodyti, kad Europa turi trigubą A reitingą socialinių požiūrių ir nuo 92 metų, kaip ir pirmą kartą buvo patvirtinta dirba dėl motinystės atostogų, niekas į priekį nepasistomėjo. O dabar yra 2015 metai. Ir kyla Klausimas, kiek laiko turi praeiti, e, kad Europa galėtų priimti įstatymus, e, teisės aktus, ypač socialinių politinėje srityje. Taigi mes ketiname nusiųsti šį e, signalą parlamentui, komisijai, tarybai. Turi būti galimybė derinti profesinį ir šeiminį gyvenimą. Neturi būti moteris verčiamos skirti, rinktis tarp šeimos ir profesinio gyvenimo. Moteris turi sugebėti turėti galimybę save realizuoti kaip moteris, kaip motinos, kaip darbuotojos. Jos neturi kentėti e, dėl nevienodo darbo užmokesčio, dėl nevienodų e, pensijų vien dėl to, kad yra e, motinos, vien dėl to, kad rizikuoja. Įsivaizduokite, mes sakome, kad rizik, jos rizikuoja kažkuria diena tapti moterimis. Ar galima įsivaizduoti, kad e, Europoje motina kelia riziką e, darbdaviui, politikai e, ir visuomenės gyvenimui? Tai yra nepriimtina ir mes dar kartą šioje rezoliucijoje labai aiškiai reikalaujama, kad viso tokios nuostatos išnyktų, kad moteris būtų ginamos, kad jos turėtų teisę į motinystės atostogas, kad jos mm, turėtų teisę į orų mm, atlyginimą, kad jos galėtų mm, siekti karjeros ir kad jos galėtų būti moteris, motinos ir darbuotojos ir kad jos užimtų orę padėti mūsų visuomenėje. E, Pone komisijos narė, žinau, kad jūs e, dirbate su šią temą ir labai tikiuosi, kad nepraeis dar dešimt metų, e, kol suteiksime tokią galimybę moterims. Turiu mm, prisipažinti, kad Daugybę kartų jau tai kartojome e, ir manau, kad kartu su komisija reikėtų ieškoti e, sprendimų, kad moteris kaip galima greičiau gautų joms e, deramą pagarbą. Ačiū. Dabar žodis poniai Kalniniai Lukaševičiai tarybos vardu. Prašom. Ačiū. Noriu padėkoti Jums už galimybę pakalbėti apie dabartinę padėtį dėl e, komisijos pasiūlymo peržiūrėti motinystės atostogų direktyvą. Per parostus keletą mėnesių e, nekarta vyko susitikimai, kurių metu buvo e, aptarta ši tema. Kaip žinote, komisija pareiškė keitinanti atsijimti šį pasiūlymą, jeigu nebus pasiekta pažangos iki vasaros siekiant atnaujinti dėrybas. Kalbėsiu labai atvirai. Dabartinis pasiūlymas akivaizdu, kad nesusilaukė paramos taryboje. Tarybos pozicija nesuteikia mm, jokios veiksmų laisvės. Mes turime labai atvirai kalbėti apie tai, kad Europos parlamento pozicija, požiūris ir lūkesčiai susijęti su tuo dokumentu labai smarkiai skiriasi nuo tarybos. Mes gerbėme šią nuomonę, tačiau turime e, su, pripažinti, kad dabartinė padėtis mums nesutikė galimybę siekti pažangos nagrinėjančių dosiją. Taigi, pirmininkė, komisijos narė, gerbėmėjai parlamento nariai, noriu dar kartą akcentuoti, kad tarybos, suformuoti tarybos poziciją nebuvo lengva. Ta pozicija yra ilgų ir sudėtingų apmąstymų rezultatas. Buvo įdėta daug pastangų, ankstesnės pirmininkausios valstybės demonstravo gerą valią. Bet pirmininkaujantį valstybę negali veikti viena ji, turi, ji yra priklausoma nuo valstybių narių valios, lygiai taip pat kaip parlamentas priklauso nuo savo narių valios. Nepaisant tų sunkumų, kurių iškilo nagrinėjant šį dosiją, manau, kad taryba ir Europos parlamentas e, lieka vieningi ir laikosi savo įsipareigojimų, kad e, bus pasirūpinta dirbančiomis motinomis. Taryba nekarta akcentavo, kaip svarbu remti moteris ir vyrus, jiems siekiant derinti šeiminį, darbinį gyvenimą ir privatų gyvenimą. Ir moterų visapusiškas dalyvavimas darbo rinkoje yra ne tik lygybės klausimas, tai yra ir svarbus veiksnys prisidedantis prie e, bendro ekonomikos augimo. Ir turėdami galvoje šį bendrą tikslą, po septyniarių metų, kai buvo dedamos pastangos, bet nebuvo pasiektas e, susitarimas, mes labai norėtume šią temą pradėti nagrinėti iš naujo. Nauja iniciatyva būtų geresnis pagrindas tarybai ir Europos parlamentui bendradarbiauti, e, siekti geresnio e, šeiminio ir profesinio gyvenimo suderinimo ir vyrams, ir moterims. Žinoma, Čia reikėtų numatyti apsaugą nieščioms ir maitinančioms moterims. Ir labai tikiuosi, kad Europos parlamentas galės pritarti tarybos nuomoniai, kad reikėtų vadovautis išsamesnių ir perspektyvesnių požiūrių. Ačiū. Ačiū valstybės sekretoriai. Dabar žodis komisarai Jūrovai. Dėkuoju gerbėmiai parlamento nariai. Noriu padėkoti moterų reikalų komitetui už jo pastangas susijusias su komisijos pasiūlymu peržiūrėti motinysės atostogų direktyvą. Ir ypač noriu padėkoti pranešėjai, poniai Arena, poniai Garsiai Peres, komiteto pirmininkiai, už pastangas rasti kelią iš šios aklavitės. Mm, komisija pasisako už uh, vyrų ir moterų lygybę, už nešių ir maitinančių moterų teisės. Mm, mes pasakėme už tai, kad uh, moterys galėtų derinti šeiminį ir darbinį gyvenimą. Komisija yra pasiruošusi tęsti dėrybas tarp parlamento ir tarybos. Uh, bandėme išspręsti dabartinę situaciją. Mūsų tarnybos bandė surasti realistinį sprendimą, kuris būtų priimtinas visoms pusėms. Ponios Arenal dėka mes pastaruoju metu bandėme surasti naujų galimybių e, siekiant kompromiso ir konkrečiai kalbant apie darbo užmokesčio problemą, kuri yra ypač aktuali krizės metu. Komisija stebėjo tarybas taryboje ir pasisakė už konkrečias diskusijas pranešėjos pasiūlymų pagrindų, ieškant bendro sutarimo mes reikalavome, kad pirmininkaujantį valstybę pranešėjos mm, e, pasiūlymų pagrindų pateiktų pasiūlymus taryboje, norint atblokuoti šį dokumentą. Ir pastaruoju metu e, taryboje e, komisija dar kartą priminė parlamento poziciją. Deja, e, yra, tebėra solidi valstybių narių grupė, kuri atsisako tęsti dėrybas dėl šio dokumento. Nors daugelis pritarė, kad yra pagrindas veikti šioje srityje, jie nėra įsitikinę, kad šis pasiūlymas, kuris pradėtas ruošti maždaug prieš dešimt metų, nusipelno tolesnio darbo po 2015 metų. Dar daugiau yra raginama taryboje pradėti darbą iš naujo. Aš pasilieku atvira diskusijoms su e, teisės aktų leidėjais. Tačiau, e, jeigu nebus surastas sutarimas per ateinančius šešis metus. Mes pasiryžę atsimti pasiūlymą. Dabar atrodo, kad e, nauja pradžia yra tikimiausias veikimo būdas. Komisija ir toliau pasiryžusi gerinti dirbančių tėvų padėtį ES. Aš esu pasirengusi ieškoti naujo požiūrio sprendžiant iškylančias problemas. Mes žinome, kad būtent moteris daugiausia nukenčia nuo ekonomistų vadinamosios motinystės baudos. E, skirtumas tarp lyčių atlyginimo atžvilgių tebelieka jis siekia apie 16 procentų, tuo tarpu, kai kalbame apie skirtumą tarp pensijų, e, tas lygis yra apie 39 procentai. Šia prasme susidurėme su tiksinčios bombos problema. Tai gali sukelti įvairių problemų, tame tarp ir fiskalinių problemų Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga privalo kuo geriau išnaudoti mūsų talentų potencialą, konkuruojant darbo rinkoje. Moterys e, labiau negu bet kada yra kvalifikuotesnės negu vyrai. E, kai mažėja gyventojų skaičius ir didėja pasaulinė konkurencija, tai labai svarbu. Moterys turi turėti galimybę subalansuoti savo darbo gyvenimą, jie turi turėti pasirinkimą. E, moterį, e, vyrai taip pat turi būti skatinami tinkamai atlikti savo tėvystės pareigas. Mes turime sukurti sąlygas, e, kurios leistų siekti tinkamo darbo ir šeimos gyvenimo balanso. Tai prisidėtų prie mūsų visuomenių gerovės ir užtikrintų lyčių lygybę įvairiais lygiais. Gimus kūdikiui atsiranda tam tikri, tikros tėvų atsakomybės, bet tai dar ne viskas. Vaikams augant ta atsakomybė išnyksta. Vadinasi, reikia turėti tinkamą infrastruktūrą, kuri leistų žmonėms rinktis. E, Tačiau visą tai reikia daryti išmoningai ir išmintingai, kad, kad mūsų pasiūlymų neištiktų ankstesnių ir dabartinio pasiūlymo likimai. E, komisijos vicepirmininkas Dombrovskis, komisarė Tyson ir aš pati toliau dirbsime tobulindami ES teisinę sąrangą. E, užtikrinant, kad bus pateikti modernūs sprendimai. Komisija ir toliau palaikys kontaktus su Europos parlamentu, galima būtų dirbti drauge, e, atsižvelgiant į visus aspektus. Taip pat e, renksime viešas konsultacijas ir konsultuosimės su socialiniais partneriais, kaip to reikalauja sutartis. Apsvarstysime e, platų priemonių spektrą, tiek teisėkuros ir neteisėkuros priemonės, ieškodami kuo geriausio poveikio. Gerbimieji parlamento nariai, nekantrai lauksiu jūsų požiūrio ir tikiuosi jūsų paramos. Dėkui. Ačiū komisariai. Dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Pirmiausia, ponė Zaborskai. Ačiū pirmininkė, gerbiama ponė komisarė. Šiandien mes kalbame ne apie motinystės atostogas, o apie dokumentą, kuriame yra aprašoma situacija tų moterų, kurios dirba. Jeigu moteris augina vaiką ir dirba, tai jos teisės yra reglamentuojamos 90-ųjų metų direktyva. Parlamentas paskutinėme skaitime prieimė savo nuostatą, pagal kurios nenorėtų pripažinti taryba. O šiuo metu komisija tarsi yra pasimetusi ir neranda jokios išeities, kadangi diskusijas blokuoja taryba. Motinysės atostogos yra, turėtų būti parilginamos iki 18 savaičių. Tačiau, kita vertus, jeigu moteris lieka namuose, tai turėtų gauti visą ankstesnį atlyginimą kai matau, kad taryba daro tą pačią klaidą ir e, savo dokumente sutelkė dėmesį tik tai į sveikatą, tai matome, kad iš motinysės atostogų dokumento yra bandoma pasipelnyti, nusipelnyti politinių taškų. Taigi mes negalėsime balsuoti dėl šio dokumento. Dėkuoju Jums. Frunzulikas skiria mėlynąją kortelę. Klausimą pagal mėlynąją kortelę. Ar sakysite? Yeah, it's okay. In fact, I would like to uh, ask you as you were... Tiesą sakant, norėčiau jūsų paklausti, kaip šešilnės pranešėjos. Ar jūs, pane Zabrska, negalvojate, kad atėjo laikas e, tarybai pradėti diskusijas Europos parlamentu dėl matnystės e, atostogų direktyvos, susitelkiant ties sauga darbe ir ties moterimis, kurios neseniai gimdė, yra nešios arba maitina krūtimi. Dėkoju kolega už jūsų klausimą. Aš pritariu jūsų pasiūlymui ir manau, kad taryba turėtų grįžti prie darybų stalo ir pradėtų dėrėti su komisija ir parlamentu dėl dirbančių moterų padėties pagerinimo. Kad apskritai būtų laikomasi e, ekonomikos komiteto pateiktos direktyvos teksto. SND frakcijos vardu kalbės Lopes. Bien, el Consejo hoy nos ha dicho que iba a hablar francamente, nosotros también lo vamos a hacer. Na, taryba sakė, kad kalbės atvirai, mes elgsimės taip pat. Pažiūrėkime, kas atsitiko tarybai ir dabartinė primkiaunti valstybėje pasakė labai sąžininkai, kad mums reikia anuliuoti šį pasiūlymą ir šią direktyvą. E, anksčiau, kai pirmą kartą apie tai kalbėjome taryboje, e, taryba sakė, kad ji yra atvira. Tuo tarpu dabar taryba užblokavo šį procesą. Būtent, būtent tai ir atsitiko. Mūsų pasiūlyme e, susitelkiama į lygybę, lygybė tarp lyčių, tai daro didelį įtaką darbo rinkai, mūsų E, iššūkiams. Mes žinome, kokie argumentai e, išsakomi taryboje. Mano valstybėje pereitą savaitę ministras pareiškė, kad e, moteris sutinka dirbti už mažesnį atlyginimą dėl to, kad jos nori turėti vaikų. Kyrie Gerling. ECR frakcijos vardu. Vieną minutę, ponė Gerlink. Dėkoju, ponė Pirinkė, kolegos, neatsitiktinai. Uh, um, Nešiųjų, nes nepagimdžiusių arba maitinančių kurtinių darbuotojų sauga ir sveikata ir tam skirta direktyva vadinama motinystės atostogų direktyva. Tačiau diskusija dėl jos e, tapo įkaitų, diskusijų dėl 20 savaičių atostogų. Valstybės narės e, priešinasi šiam pasiūlymui e, subsidiarumo principą pagrindu ir komisijai dabar nelieka nieko kito, tik tai atsimti šį pasiūlymą. E, visa situacija Europos parlamentas stato į kvailą padėtį. Galbūt Europos parlamentas sutiktų su e, pirminiu pasiūlymu, kuris rėmėsi tartutinės darbo organizacijos moterų apsaugos rekomendacijomis. E, neatsitiktinai pažangos nepasiekta per penkis metus. Tas, tad aš raginu komisiją atsiimti šį pasiūlymą ir baigti švaistyti brangų laiką. Pata. Klausimas pagal mėlynąją kortelę, ar atsakysite? Pane Gerling. Jums skirtas klausimas. Noriu Jums pateikti štai kokį klausimą. Direktyva dėl motinystės atostogų e, egzistuoja nuo 1992 metų. Ten numatyta moterų apsauga darbe. Tai reiškia, kad tai yra direktyva, kurioje rūpinamasi e, besilaukiančių, neseniai pagimdžiusių ir maitinančių moterų sveikata. O e, dabar komisijos pasiūlyta direktyva yra senesnės direktyvos peržiūra. Ir kai jūs kalbate apie subsidiarumą, aš nesuprantu, apie ką jūs kalbate. Nes 92 metais e, komisija ėmėsi tų priemonių. Kiek suprantu, manęs klausė, kaip aš suprantu direktyvą, iš esmės tai net nebuvo klausimas. Pasakysiu štai ką akivaizdu, kad e, peržiūrėtos direktyvos pasiūlymas e, pažeidžia valstybių narių suverenitetą, taip pat taip kišimaš, kišamas į subsidiarumą ir e, taip yra siekiama imtis daug griežtesnių priemonių, nei būtų protinga imtis Europos lygių. Ir man neky, net klausimo nekyla, jo, jis nekyla ir mano frakcijai, kad motinystės atostogos yra labai svarbios, kad reikia ginti moterų teisės, bet e, kyla klausimas, ar e, šis parlamentas ir tie absoliutus reikalavimai yra tinkamiausias požiūris. Ačiū. Dabar Aldė frakcijos vardu ponė Besera Basterčia. Ačiū, pirmininkė. Komisijos narė Jureva. Noriu paprašyti visų prisiminti, kaip viskas buvo 92 metais. Aš tai puikiai prisimenu, nes po vienerių metų pagimdžiau dukrą ir pasikeitė mano gyvenimas. Nuo to laiko pasikeitė ir pasaulis, pasikeitė moterų teisės ir ES negalima gyventi su direktyva, kurią patvirtino 12 valstybių narių. Mums tenka atsakomybė tenk, atsižvelgti į pili, realius piliečių poreikius. Kitos pasaulio šalis sureagavo į kintantį, į besikeičiančią situaciją, yra užtikrinama didesnė apsauga ir didesnė lygybė. O ką daro Europa? Europos parlamentas prieš penkerius metus turėjo galimybę e, pritarti pasiūlymui, kuris e, buvo ambicingesnis nei komisijos pradinis pasiūlymas. O kas gyvyko taryboje? Taryba pastarosius penkerius metus tiesiog tylėjo, nepateikė jokių pasiūlymų. Kitaip tariant, Manau, mes pagristai galėtume e, apkaltinti tarybą pažeidus pagrindinius sutarties e, principus e, bendro sprendimo procedūros, procedūroje. Manau, kad Europos institucijos turi paisyti savo europinių įsipareigojimų ir komisija negali tiesiog trūkčioti, guščioti pečiais, matydama, kaip taryba blokuoja situaciją. E, turi būti parengti tam tikri kriterijai ir visų kolegų vardu galiu pasakyti, kad mes esame pasirengę dėrėtis. Jeigu norite pradėti iš naujo, kaip sakė ponė Jūrova, pasakykite, kada tai bus. Mes laukiame, mums tenka užduotis pateisinti už mus balsavusių piliečių lūkesčius ir mes čia tiesiog laukiame jūsų pasiūlymų. Ačiū. Ačiū dabar Guė E, frakcijos vardu pusantros minutės ponė Zuber. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad tai yra vienas iš tų klausimų, kurie paliečia ES esmę. Ar reikia mažinti atlyginimus, kai mažinami biudžetai, čia jokių problemų nekyla. E, kai reikia gelbėti bankus, jiems duoti pinigų problemų nekyla. Kai reikia apsaugoti mūsų pakrantės, problemų nekyla, bet kai reikia apsaugoti darbuotojus ir e, suteikti bent 20 e, savaičių atostogų e, pagimdžius vaikas, taiga įsivyrauja tokia nepatogi tyla, ji trunka ilgai ir viskas galiausiai baigsis kažkokia administracinė procedūra. Komisija sakė, kad tai yra administracinis užduotys, tačiau tai yra politinis uždavinys ir komisija gali įsitraukti į šį procesą politinę prasme. Kai komisija sako, kad yra pasirengusi naujai pradžiai, ką ji turi galvoje? Jei tas pasiūlymas buvo tiesiog nepriimtinas tarybai, koks bus naujas pasiūlymas, ar juo bus mažinamos, siaurinamos dirbančių moterų teisės. Tai nebus nauja pradžia, manau, kad tai bus žingsnis atgal, grįžtant prie tos pozicijos, kurią tvirtina Europos parlamentas. Bet mes esame demokratinė institucija, tik su mumis nesielgiama kaip su demokratinė institucija. Mes norime apsaugoti darbuotojus, dirbančias moteris, būtent jos labiausiai nukenčia dėl e, tų institucijų tvirtinamų dvigubų standartų. Vana, žaliųjų vardu, pusvaros minutės. Ačiū pirmininkė, žaliųjų frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes nepritarėme komisijos ir tarybos veiklai motinystės apsaugos direktyvos atmetimas yra tiesiog smūgis į veidą visai socialiniai Europai. Kaip galima teikti, kad ginami moterų interesai, jeigu šitas pasiūlymas, kuriuo yra norima užtikrinti socialinę apsaugą, jau keliari metai yra uh, pasmerktas žlugimui. Aš manau, kad šių parlamento rūmų demokratinių sprendimų ignoravimas yra beprecedentinis atvejis. Tuo labiau, kad parlamentas pasisakė už motinų ir tėvų socialinę apsaugą. Taigi taryba turi imti savo socialinės atsakomybės ir pagerinti socialinę apsaugą visoje Europoje. Sto. Dėkojame žaliųjų atstoviai. Ajuto. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, visi žinome, kad e, viena iš svarbiausių ES e, problemų yra nedidelis gimstamumo lygis. Tai aktualu visose valstybėse narėse. Ir e, vienintelis būdas, e, kaip to ES kol kas išvengiama, yra dėka migracijos. E, vadinasi, reikia e, skatinti moteris gimdyti. Eina metai ir mėnesiai, bet taryba visiškai nesvarsto šio pasiūlymo ir net neranda laiko su mumis kalbėtis apie tai. Uh, Savai suprantama, kad motinystės atostogos tai nėra tikrai prasme atostogos e, ir e, valstybių narių situacija skiriasi. Mums dabar reikia nedelsiant surasti atsakymą visoms moteriams Europoje. Turime kovoti su diskriminacija ir turime veikti ir reaguoti kaip politikai. Reikia padaryti galą tam, kad e, daug moterų negali sauliaisti būti moterimis. Ir e, e, kad daugelis moterų neštumą ar gimdymą supranta kaip pasirengimą netekti darbo. Noriu paklausti šio klausimo rengėjų, kaip e, mes galime pritarti šiai rezoliucijai, kuri tiesiai leidžia komisijai atsimti šį pasiūlymą. Kiek aš suprantu, jūs norite e, leisti, kad toks atsiemimas įvyktų. Aš e, didelę dalim pritariu tam, kas buvo pasakyta žaliųjų frakcijos vardu, bet norėčiau išgirsti kitų frakcijų nuomonę, kai kalbama apie tokį taktikos pakeitimą. Žodis poniai Mayer, nefrakcionuotai nariai. Dėkui, pirmininkė. Daug metų valstybės narės ginčijasi dėl motinystės atostogų direktyvos. E, nors komisija ir Europos parlamentas ragina tokį teisės aktą priimti. 16, 20 savaičių ar 14 savaičių. E, dėl to reikia kalbėti nacionaliniuose parlamentuose, o ne Europos parlamente. Mums e, buvo pono Junkerio pažadėta, kad bus kuo mažiau nurodinėjama ir uh, primetama taisyklių. Suverenios valstybės turi turėti galimybę priimti savo taisyklės, atsižvelgdamos į vaikų, moterų ir vaikų teisės. Taigi šiam pasiūlymui vieta labai aiški. Tai. E, kur, kur atsabė? Tai šiukšliadėžė. To... Mes turime pagalvoti ir apie tėvų atsakomybę už vaikus, o neversti moteris likti namuose. Todėl aš sveikinu komisijos ketinimą atšaukti motinystės atostogų direktyvą. Kadangi ne tik tai motinos turi likti namuose ir moteris turi turėti tas pačias teisės kaip ir vyrai Darbe, profesinėje veikloje moteris ir vyrai turi būti vienodai atsakingi už vaikų auklėjimą. Ir žinoma, šitas sprendimas turėtų būti priimtas ne Europos lygmenių, kadangi mes turime pripažinti, jog esame skirtingi, šeimos politikos skirtumai valstybėse narėse yra didžiuliai ir todėl vienas sprendimas netiks visoms valstybėms, ar tai būtų 18 savaičių ar kitas pasiūlymas. Pavyzdžiui, šiaurės valstybėse motina gali eiti į darbą, o vyras 480 dienų gali likti vaikų priežiūros atostogų. Ir dešimt dienų, kas yra. Mr. Chairman, let's leave. Dešimt dienų termino nustatymas yra tikrai diskriminuojantis moteris. Iš tikrųjų reikia baigti tą stereotipinį mąstymą ir pagalvoti ne tik taip modysis atostogas, bet ir apie tėvų atostogas vaikų auginimą. Ačiū, pirmininkė. Kai kurie kolegos vis dar nesupranta, apie ką mes čia kalbame. Mes kalbame apie teisės aktą, kuriuo būtų užtikrinamas moterų, dirbančių moterų ir moterų motinų socialinė apsauga. Mes tiesiog šiuo teisės įstatymu norėtume suderinti motinystę ir profesinę veiklą. 2008 metais šitas pasiūlymas buvo pateiktas, buvo susitarta, kad šita direktyva turėtų būti įgyvenama valstybėse narėse. Parlamentas išsakė nuomonę, kuris skiriasi iš esmės nuo tarybos nuomonės. O ką galima pasakyti apie tarybos nuomonę, kuri netgi nesugebėjo pasakyti, kokių pagei, pakeitimų pageidautų Labai svarbu, kad moteriai, motinai būtų suteikta galimybė derinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. To. Išnepska vieną minutę. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai. Demografinė krizė Europoje tampa vis ryškesnė ypač Lenkijoje. Todėl mes manome, kad reikėtų imtis konkrečių veiksmų, kuriais padėtume moteriams ir šeimoms. Valstybės narės yra atsakingos už šeimos politiką, tačiau ES taip pat turėtų padėti valstybėms narėms. Motinysės atostogų pratesimas iki 20 savaičių yra labai geras sprendimas, tačiau ne todėl, kad kaip kai kurie mano, kad būtų galima daugiau moterų nukreipti į profesinę veiklą. Tai yra sprendimas kitų problemų, pavyzdžiui, senėjimo problemos sprendimui šis teisės aktas galėtų taip pat pasitarnauti. Kita vertus, jeigu mes nepasiūlysime jokio sprendimo, tai neįveiksime demografinės krizės ir mes apskritai neįvertinsime moters vaidmens šeimoje ir visuomenėje. O mes kalbame juk apie ateities visuomenę. Ir būtent dėl tos priežasties keista, kodėl taryboje blokuojama šita direktyva jau penkeri metai. Vieną lepto į Kirę Forenciją. Grazie, prezidente. Pone Forenca, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau pasidalinti kai kuriomis mintimis su kolegomis. E, per penkis metus e, Italijoje 80 procentų išaugo atveju, kai, žmo, kai moteris yra persekojamos. Ir Tikrai gėda, kad e, taryba užėmė būtent tokią poziciją, o komisija dabar siūlo pasiūlymą atsimti. Ne todėl, kad aš manau, kad būtent mums tenka ypatinga pareiga ginti moteris ir šeimą. Ne, e, mes turime ginti moterų apsisprendimo teisę Europos Sąjungą. Saugoti būtent apsisprendimo teisę. Ir tas pasirinkimas, kuriems dabar mums teikiamas, iš tiesų nėra pasirinkimas. Mes galvojame, kad e, kai e, parlamente bus pritarta pono Terveil pasiūlymui, e, mes iš tiesų tik tai padidinsime spragą tarp vyrų ir moterų. Ponas Fransen. Panas Sebastija. E, dėkoju, pane pirmininkė. 2020-iesiems e, e, Europoje siūloma pasiekti 75 procentus užimtumo lygį. Antra, sumažinti žmonių patiriančių socialinę atskirtį skaičių. Ir būtent moteris čia yra pirminės aukos. Kaip mes galime tų tikslų pasiekti, jeigu taryba nepritars tam pasiūlymai, kuris leidžia suderinti darbo ir šeimos gyvenimą? Ponas Junkeris sakė, kad ES institucijos privalo dirbti piliečių labui ir tai yra labai gera, gyvy, e, labai gera proga. E, parlamentui pavyko didelę dalimi sutarti dėl pačių minimaliausių standartų. Mums nereikia naujų pasiūlymų, nereikia pradėti iš naujo. Jeigu blokuosite šį pasiūlymą, tai atimsite iš Europos moterų socialinę, socialinį teisingumą. Epitedijos. Ačiū pirmininkė. Šiandien mes susidurime su didžiulė mažo gimstamumo Europoje problema. Ypač tose valstybėse, kurias e, pakirto ekonominė krizė. Graikijoje 2013 metais e, mirė daugiau žmonių negu gimė. Tai pirmas kartas mūsų šalies istorijoje ir tai susijėtina su labai sudėtinga ekonominė situacija. Po kažkiek metų mes tapsime mažuma savo pačių valstybėje dėl didžiulių imigrantų srautų. Taigi situacija yra labai tragiška, ypač suprantant, kad motinystė yra labai svarbus dalykas ir mes turime padėti savo valstybėms arba net negalime atimti savo šalims, savo visuomenėms ateities perspektyvos. Mes negalime uh, nepadėti mūsų piliečiams e, kurti naujosios kartos. Jimenez Beseril Barajo. Ačiū. Dėkui. Pane pirmininkė, šios direktyvos tikslas yra įvesti priemonės, kurių tikslas būtų užtikrinti nešių, nes nepagimdžiusių arba maitinčių e, krūtimi darbuotojų saugą. E, būtent todėl visiškai nesuprantu tarybos tylos. Negalima tikėtis, kad moteris turi atsisakyti savo teisių tam, kad galėtų uh, gimdyti vaikus ir tuo pačiu išlaikyti savo darbą. E, e, moterims tų teisių reikia, norint užsitikrinti padorės pensijas. Aš suprantu, kad e, bendroje rinkoje, kur motinysės atostogų nuostatos labai skiriasi, tai užtikrinti labai sunku. Vis tik mes manome, kad dabartinės nuostatos turi būti atnaujintos E, motinystės ir šeiminio gyvenimo paremimas šiame kontinente yra augimo šaltinis. E, mes matome, kad e, moteriams atitenka pagrindinė našta auginant vaikus, tai labai įtakoja jų darbinį gyvenimą ir profesinę ateitį. E, e, tą reikia pakeisti ir būtent todėl raginame tarybą ir komisiją dirbti ranką rankon su Europos parlamentu, siekant kuo geriausią sprendimą visoms Europos dirbančioms moteriams. Ed. Nediskriminavimo principas Europos Sąjungoje galioja jau nuo 58 metų, kai buvo įsteigtos Europos ekonominės bendrijos, o po Lisabono sutarties šitas principas buvo dar labiau sustiprintas. Tačiau diskriminavimas išlieka ir šeimoje, ir darbo sferoje. 16 procentų skiriasi moterų atlyginimas, o pensijos 39 procentais nuo vyrų. 19 procentų moterų patenka į skurdo ribą, o, o auginančios vaikus motinos ties skurdo riba gyvena 40 procentų atveju. Kadangi moteris turi dirbti ir namų ūkio darbus, ir profesinėje veikloje mes turime imtis teisinių nuostatų, kad e, užkirstume kelią tokiai moterų diskriminacijai. Reikėtų užtikrinti moterų finansinę nepriklausomybę ir galimybę dirbti profesinėje rinkoje návrh týkajúci sa predĺženia materskej dovolenky bol. Motinystės atostogų pasiūlymų buvo siekiama pailginti atostogų laikotarpį ir sudaryti geresnės sąlygas moteriams atsigauti po gimdymo ir grįžti į darbo rinką. Tačiau atrodo, kad valstybėms narėms šitas pasiūlymas yra nepriimtinas ir vėl reikės grįžti prie šio klausimo iš naujo. Aš manyčiau, kad viskas priklauso ne nuo motinystės atostogų trukmės, o nuo to, ar bus pakankamai vietų vaikų lopšeliuose ir darželiuose, ar bus numatytos mokestinės lengvatos. Viskas priklauso nuo valstybių narių norų ir geros valios. Bueno, muchas gracias. No voy a repetir los argumentos sobre la. Ponas Urtasun. Uh, Ačiū. E, nevardysiu iš naujo tų argumentų, kurie rodo tarybos neatsakingai elgesi. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į komisijos požiūrį, komisijos poziciją ir komisijos ketinimus atsiimti šį pasiūlymą. Komisijai noriu pasakyti, kad jeigu jūs atsimsite pasiūlymą, kils dvi labai rimtos pasiekmes. Visų pirma, tai bus didelis smūgis darbuotojų teisėms, moterų ir vyrų teisėms, jų pagrindinėms teisėms. Aš nemanau, kad komisija kuri teigia, kad nori skatinti socialinį Europą, gali taip elgtis. E, jūs esate sutarčių saugotoje, Europos vertybių saugotoje ir jūsų reputacija šio požiūriu smaikiai nukentėtų. Antra rimta pasiekmė e, būtų štai kokia taryba nepateikė savo nuomonės, jūs dėl to nusprendžiate atimti savo pasiūlymą. Tai būtų didelė klaida. Jeigu komisija atsijims šį direktyvos pasiūlymą, Europos parlamentui tada gali tekti e, kreiptis į e, Europos teisingumo teismą, nes aš e, manau, kad kiltų didelių abejonių dėl tokio atsėmimo teisinio pagrindo. Ačiū, ponai Murtasun, dabar ponė Šveica, pusantros minutės. Ačiū. Žinoma, taryba turi prisimti atsakomybę um, už E, šią padėtį. Pirmoji direktyva buvo priimta prieš daugelį metų, dabar nėra pasiektas sustarimas. Bet mums susirūpinimą kelia ir komisijos e, pozicija, kad reikia naujos pradžios. Man labai įdomu, ką galėtų pasiūlyti nauja direktyva. Bijau, kad nieko naujo ten e, neatsirastų, ko nepasiūlytų dėrybos dėl dabartinio pasiūlymo. Mes visi žinome, kad šeimos politika iš esmės yra valstybių narių reikalas, ji priklauso nuo valstybių narių ekonominės padėties. E, kai matau statistiką, kuri rodo, kad yra daug skurde gyvenančių namų ūkių. E, Kroatijoje moteris gauna 26 e, e, savaitės mokamo atostogų, vėliau dar 6 mėnesius jiems mokamos mažesnės išmokos, taip pat ir vyrai gali nuspręsti eiti tėvystės atostogų. Aš manau, kad valstybės narės turi labai aiškiai taryboje išdėstyti savo nuomonę. Jeigu jos negali to padaryti, tada bent jau reiktų naujos direktyvos, kurie atitiktų e, e, valstybių narių poziciją. Ir man labai gaila, kad jūs mane nutraukėte, nes tiesiog e, praradau koncentraciją. E, Ar atsakysite į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Taip, ačiū, kad E, sutikote atsakyti. Paminėjote Kroatiją ir džiaugiuosi, kad paminėjote Kroatiją, nes ir aš norėjau pakalbėti apie gerus pavyzdžius Europos Sąjungoje. Kroatija yra vienas iš tokių gerų pavyzdžių ir norėčiau jūsų paklausti, ar sutinkate su manimi, kad yra sunkiai tikėtina, kad turtingesnės už Kroatiją šalis blokuoja pažangą šiuo svarbių klausimų. Šis klausimas tikrai rūpi mums, e, kurie posėdžiauja taip vėlai vakare. Mes tikrai norėjome pagerinti e, moterų padėtį. Ačiū, ponu Jakovčič. Taip, e, jūs dėstote panašią poziciją kaip ir aš. Paprastai šalies ekonominė gerovė yra atvirkščiai proporcinga moterų uh, E, padėčiai moterų teisėms ir Kroatija čia yra mm, gera pavyzdys, geras pavyzdys. Manau, kad taryba turėtų permastyti savo poziciją. Ir manau, kad reikėtų ne, prašyti ne naujos pradžios, bet toliau dirbti su šiuo dosie. Diskriminacija nėra variantas, moteris ir toliau turi turėti galimybę būti darbo rinkoje, mes turime siekti kompromiso, rasti sutarimą, kuris užtikrintų uh, moterų lygybę laisvoje Europos visuomenėje. Ačiū. Dabar ponė Honibol, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Noriu dar kartą pakalbėti apie tarybos elgesį. Jis yra pasibjaurėtinas šiuo atveju. Jau daugiau kaip penkerius metus kalbama apie tą direktyvą. Prieš penkerius metus ji buvo pristatyta, išnagrinėta Europos parlamente ir dauguma parlamento narių pritarė direktyvai, o taryba tai tiesiog ignoravo ir blokavo tą pasiūlymą. Ten susidarė gana reikšminga, gana didelė mažuma, kuri užblokavo direktyvą. Jūs turėtumėte savęs paklausti, kodėl taip yra, kodėl taip vyksta, kodėl atsirado pakankamai valstybių narių, kad būtų galima šį klausimą atidėti penkeriems metams. Ir Atrodo, kad vienintelė išvada, kurią galima daryti, yra ta, kad yra taryboje valstybių narių, kurios nenori šio teisės akto, kurios nenori lyčių lygybės, kurios nenori e, matyti, kad e, nenori, kad nieščios moteris būtų saugomos darbo vietoje. Aš manau, kad tai yra trumparegiškas požiūris, nes ši direktyva suteiktų galimybę moterims įeiti į darbo rinką, tai paskatintų ekonomiką ir būtų naudinga visai Europos Sąjungai. Ačiū. Ačiū. Von Storch. Šiandien kalbame apie motinysės atostogas ir apie tai, kokį vaidmenį galėtų vaidinti ES ir ko nepadarė taryba. Savaime supranta, kad motinos darbe turi būti apsaugojamos. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad direktyva moteryje, besilaukiančioje moteryje mato tik tai darbo rinkos dalyvę. Tai marksistinis požiūris. Tiesiog moteris yra tarsi skirta atlikti kažkokią profesinę darbinę pareigą. Ir visiškai nekalbama apie tai, kad moteris, motina yra atsakinga ir už vaikų auginimą, ir už šeimą. Antra, ES neturi jokios kompetencijos vaikų ir moterų šeimos atžvilgių. Aš norėčiau vis dėlto, kad tai pasikeistų. Grazie, prezidente. Karo... Žodis poniai Komi. Vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė, ponė komisijos narė. Šiandien išgirstas pirmasis argumentas yra labai svarbus. Man atrodo, kad e, darbuotojų sauga ir sveikata, moterų e, sveikata yra svarbiausias argumentas. Labai svarbu apsaugoti moterų teisę. ES labai sumažėjo gimstamumas. E, tai jau buvo keltą kartą minėtų. Ir čia ES turi veikti labai greitai, tuo tarpu atvirkščiai. Iš esmės taryba blokuoja dėrybas ir atsisako uh, keisti savo poziciją. Mums reikia sąžiningos pusiausviros, teisingos pusiausviros. Šią direktyvą būtina priimti, atsižvelgiant į subsidiarumą ir į nacionalinės tradicijas. Tačiau negalima toleruoti to e, blokavimo, kuris neleidžia priimti šio teisės akto. Taip neturime elgtis. Kalbame apie pagrindinės teisės tiek moterų, tiek vyrų. Ačiū pirmininkė kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai Marija Renai už jos atkaklumą ir gaila, kad mm, šiame dosie vis dėlto nepakankamai atsižvelgiama į iššūkius kylančius vis, moterims. Mm, reikėtų europinės sistemos dėl motinystės atostogų, kad būtų padarytas galas diskriminacijai, kurie egzistuoja šioje srityje. Kodėl e, taryba nedalyvavo konstruktyviame dialoge, kodėl e, pirmininkaujantį Latviją nediskutavo su, šešė, su pranešėja. Manau, kad nereikėtų laukti, kol komisija atsisakys šio pasiūlymo. Ir tie, kas prieštarauja šiam pasiūlymui, noriu pasakyti, kad ne, nereikia ne, ne, neįvertinti neveikimo pasiekmių. E, ir turiu pasakyti, kad nepamirškime ir tų išlaidų, kurios atsiranda, kai motinystės atostogos yra per trumpos. Pone Morin Šartie, ačiū pirmininkė. E, e, tikrai nepriimtina. Yra būtina turėti europinį tekstą, kuris apsaugotų moteris darbe, e, kuris reglamentuotų motinystės klausimus. E, turime galvoti apie darbuotojų judumą, apie piliečių apsaugą, lygybę, bet 2008 metais, e, kai vyko balsavimas, parlamente, mes supratome, kad mūsų laukia pragaras. Aš manau, kad visi turi prisijimti atsakomybę. E, parlamentas, taryba ir komisija. Kogi mes iš esmės norime? E, šį vakar dar negirdėjau, kad mes būtume vieningi. Aš manau, kad dabar vis dėlto reikėtų užversti šį puslapį ir pradėti nuo naujo gero pagrindo, nes dabar šį vakar bent jau aš neišgirdau, kad mes sugebėtume sustarti dėl teisės akto, kuris apsaugotų moteris darbo vietoje. Moteris turi teisę dirbti, jos taip pat yra nukentėjusios nuo krizės ir mes. E, turime išeiti iš šios aklavėtės naujų tekstų ir tai yra mūsų atsakomybė, negalima slėptis nuo tos atsakomybės, turime ją prisijimti. Ačiū. Dabar vieną minutę, ponia Štainrūk. Labai svarbu modernizuoti politiką ir įtraukti ir tėvus į vaikų auginimą. Tačiau mes kalbame čia apie moterų apsaugą prieš ir po gimdymo. Nepritarimas parlamento pasiūlymui reiškia, kad ir toliau siekiama diskriminuoti moteris darbo rinkoje. Tarptautinės darbo organizacijos nuostatos dėl moterų apsaugos turi galioti ir ES. Reikalingas labai savo aukštas bendras apsaugos lygis ir socialinės apsaugos lygis. Mes turime parodyti pavyzdį, kad siekiame ir socialinės, ir darbo rinkos pažangos. Dėkoju žodis e, poniai Komodinį Kačiją. Dėkoju. Atrodo, kad kalbame apie šią direktyvą vien tik tai svarstydami apie papildomas motinystės atostogų savaitės, bet tai e, prasilinkia su tikrove valstybėse narėse. Negalime, kalbėdami apie šią direktyvą, užmiršti, kad demografiniai duomenys aiškiai rodo, kad mūsų visuomenė senėja, o gimstamumas yra mažas. Kai kuriuose valstybėse narėse sunku pritraukti moteris į darbo rinką. E, mes e, remiamės e, principais, kad socialinėme ir ekonominėme pasaulyje moteris yra lygus partneriai. Mes reikalavome normalių darbo sąlygų darbuotojams. Stengiamės užtikrinti e, darbo ir šeiminio gyvenimo pusiausvyrą. Tačiau e, užmirštame socialinį ir ekonominę tikrovę. Iš tikrųjų, daugeliu nepatinka bandym, komisijos bandymas atsimti e, šią direktyvą, bet tai tinkamas veiksmas, turime galvoti apie kitas priemonės. Dėkoju. Dabar steksiu žodį ponė Jungeris. Dėkoju, pirmininkė. E, po vaiko gimimo ypatingai svarbios pirmasis kelios savaitės. E, per tą laiką e, tėvas turėtų turėti galimybę padėti namie, o moteris turėtų turėti galimybę grįžti į darbą. Todėl motinystės ir tėvystės atostogos yra labai svarbios ir vaikui, ir tėvui, ir motinai. Tai svarbu ir mūsų ekonomikai, ir mūsų konkurencingumui. Būtent todėl labai nuvilia tai, kad e, taryba į nešis moterį žiūri tiesiog kaip į išlaidų veiksnį, o komisija pasirengusi atsimti pasiūlymą neatsižvelgdama į parlamento ir teisingumo teismo nuomonę. E, Parlamentas pareiškė pasiryžimą tęsti dėrybas e, ir konsultacijas. Todėl e, mes norėtume, kad e, tęstusi konsultacijos su parlamentu ir su taryba. ES remiasi lygaus atlygio už tą patį darbą principų. Pane Džentilį. E, mes kalbame apie Europą, kuri tikrai nori aukti, kuri prisideda prie plėtros, gina teisės, e, teisingumą ir lygybę. Štai tokios e, Europos mums reikia ir čia turime pasiremti moterų turimų potencialu, potencialu. Turime kurti sistemą, kur tėvai galėtų būti atsakingi už vaikų gerovę ir e, motinystės, ir tėvystės atostogos yra labai svarbus elementas. Šia kryptimi susidurime su tikru iššūkiu, iššūkiu, kurio tikslas sukurti laisvą Europą, kurioje visi turėtų savo vaidmenį. Komisijos sprendimas atsimti pasiūlymą dėl direktyvos yra nepriimtinas ir e, pateikiamos priežastys yra nekas kita kaip pretekstas. Mes turime dirbti greitai ir gerai. Dėkui. Dėkuoju. Periname prie spontaniškų pasisakymų. Dešimt pagėdaujančių kalbėti yra. Tie, kurie jau pateikė klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą, turėtų nebekalbėti ir todėl liks septyni sąraše. Visi septyniai gaus žodį, tačiau jų prašome nekalbėti ilgiau negu vieną minutę. Sandrova. Děkuji. Kolegyně a kolegové, mám to štěstí, že pocházím z České republiky ze země. Ačiū Aš esu iš Čekijos, kur motinystės atostogos trunka 28 savaitės. Tuo laikotarpiu moteris gauna 70 procentų darbo užmokesčio. Bet e, žinau, kad e, įvairiose valstybėse narėse padėtis skiriasi ir todėl, mano nuomonė, turėtų būti numatytas tam tikras minimalus standartas bendroje žmonių, prekių, paslaugų judėjimo srityje. Reikia deramai pasirūpinti besilaikančiamis moterimis, šeimomis, tai tuo turi būti suinteresuota visa Europa, tai yra mūsų investicija į ateitį. Ir tikiuosi, kad tolimesni veiksmai, kurių imsis Europos komisija, parems darbuotojus, parems dirbančias moteris. Tikiuosi, kad komisija sugebės įgyveninti savo užmojus. Frinda. Ačiū, ponė Frinda. Ačiū. Taip daug yra kalbama apie lygias teisės, seksualinės teisės, reprodukcinės teisės, bet viso to nepakanka, kai moteriams tenka derinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Aš noriu padėkoti poniai areną už e, atkaklumą. Panašu, kad ne visi Europoje mano, kad e, moteriams turi būti suteikiamas atostogos prieš gimdymą ir po gimdymo. Ir ką turi daryti moteris? Ar jos turi laukti, kol e, politikai, kurių dauguma, vy, ir, kurių dauguma yra vyrai, maloniai sutiks e, joms e, suteikti atostogų? Tai yra moterų neatsiejama teisė ir aš manau, kad ketinimas atsijimti šį teisės aktą yra nepriimtinas. Tai turės labai neigiamo poveikio moterų teisėms. Ir Pirmininkas Junkeris teigia, kad jeigu šis pasiūlymas bus atsiimtas, vėliau bus pateiktas modernesnis pasiūlymas, bet mes nežinome, koks jis bus. Mm, turime dar kartą pagalvoti apie e, moterų padėtį. E, Europos sąjunga yra dviveitė komisija e, nusprendė atsimti pasiūlymą ir dabar buvo pateikusi pasiūlymą, dabar kai kom, taryba su juo nesutinka, komisija e, ketina jį atsijimti. E, Ir nors ir norime tobulinti teisės aktus, ta direktyva yra tiesiog iš, iš, išmetama iš šiukšliadėžę. Moteris yra nukentėjusios nuo krizės ir moteris, kurios pagimdė, dabar negali grįžti į darbo rinką. Ir tos direktyvos atsiemimas dar pagilins krizę Europoje, ypač krizės apimtose šalyse. E, Graikijoje e, e, buvo padidėjęs gimstamumo lygis, bet dabartinė, pagal dabartinę politiką mm, išeitų lik vaikai daro žalą biudžetui. Pane Bilbao, dėkui pirmininkė. E, taryba e, turėtų atblokuoti motinystės direktyvą. Ji privalo galvoti apie Europos kūrimo projektą. Ką jis iš tikrųjų reiškia? Reikia skirtingo požiūrio, jeigu norime pasiekti tokios ES, kurios norime. Anachronizmas tai, kad taryba ir toliau veikia kaip draugų klubas, išlaiko savo gales, o neatsižvelgia į tikrovę. Ji privalo įsiklausyti į žmonės ir spręsti jų problemas. Keista, kad ji negali išspręsti būtent šios problemos. Tai ne vien tik tai moterų ir moterų problema. Reikia išspręsti demografinius iššūkius, su kuriais susidurėme. Pakertamas mūsų vertybės, mažėja mūsų konkurencingumas. Taip pat e, suprastėja mūsų gyvenimo būdas e, Kiekgi motinystė mums kainuotų? E, vienintelis atsakymas iš tarybos yra, kad taryba turi skirtingų lūkesčių. Būtų labai įdomu išgirsti, kokie tie lūkesčiai yra. Ponas Marijopolas, vieną minutę. Šita diskusija dėl direktyvos rodo valstybių narių barbariškumą. Visi kalba tik tai apie tai, kad reikia mažinti darbo kaštus ir vadovaujasi pretekstu, kad reikia derinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Valstybės narėms nepatinka mūsų pasiūlymai. Pavyzdžiui, Graikijoje mažėja gimstamumas, jaunos šeimos neturi jokių vilčių ateičiai ir būtent dėl tų priežasčių reikalinga moterų ir šeimos paramos politika, reikalinga platesnė streiko teisė ir taip pat reikalingos nuolaidos jaunoms šeimoms. Nefkov vieną minutę уважаеми господин председател въпреки многобройните призиви на европейския парламент през Turiu pasakyti, kad Europos parlamentas nekarta kreipėsi į tarybą ir e, sakė, kad reikėtų dar kartą dėrėtis dėl šios direktyvos, bet nieko nebuvo pasiekta. Manau, kad atėjo laikas valstybėms narėms prisijimti atsakomybę. Mes turime padėti moterims Europoje, kurios nusprendžia gimdyti. Europos komisija turi stengtis siekti pusiausviros tarp teisėkuros institucijų pozicijų. Argi nekeista, kad teisės aktai šioje srityje nebuvo keičiami pastarosius 20 metų? Manau, turėtume siekti geresnių standartų E, geresnio administravimo, nes e, čia ant kortos pastatyta ne tik moterų sveikata. Noriu Jums priminti, kad e, yra kilę didelių demografinių problemų. Mes turime skatinti moteris gimdyti ir ši direktyva turi būti patvirtinta. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas pagal šią procedūrą herr präsident danke frau arena! ačiū pirmininke. gerbiamas kolegės visi pasisakymai išskyrus čekijos atstovės buvo tiesiog smūgis į veidą moterims vaikams ir šeimoms motinystės atostogos juk tai nėra atostogos Juk tai yra vaiko auklėjimo darbas, už kurį turi būti apmokama. Taryba kalba apie naują pradžią. Komisija, ar jūs iš tikrųjų turite tiek drąsos, kad pasiūlytumėte naują, kokybiškai naują pasiūlymą? Aš tiesiog pasisakau už naują ES šeimos strategiją. Motinystės atostogų laikas, vaikų auklėjimo laikas turi būti laikomas mokama veikla. Moterys ir tėvai mūsų demografiniu laikotarpiu yra pats svarbiausias veiksnys. Dėkui, baigiame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dėl rezoliucijos balsuosime rytoj. A, labai atsiprašau, sako pirmininkas, dabar steiksiu žodį komisijos nariai. E, nebent e, išgirdusi tai, kas buvo pasakyta, apsigalvojote. Ne, dėkoju, ponės ir pirmininkė, e, e, ponės ir poniai. E, ši, ši diskusija iš tikrųjų man bus įkvėpimo šaltinis. Ji pastarnaus taip pat kaip ir paskatinimu man. Aš galvoju apie tai, ką jūs išsakėte. Sakėte, kad kalbate apie teisės aktą susijusi su moterų teisėmis. Mano klausimas būtų toks. Turėti vaikų, kas tai? Ar tai hobis, ar tai yra kažkokia ištaiga, kurios moteris negalėtų savo leisti. Jeigu turite vaikų, tai ar tai yra kažkas, ko nori ir ko reikia būtent moterims, ar kažkas, ko reikia mūsų visuomenėms. Todėl klausiu savęs, kaip taip atsitiko, kad moterys e, tiek daug valandų ir dienų dirba neatlyginamos, neapmokamos namie savo šeimos labai. Ar jos dirba vien savo, ar e, e, visų mūsų labai. E, Taigi, e, aš noriu naujo, naujos pradžios, noriu pakeisti mūsų mąstymo būdą, mentalitetą. Norime, noriu, kad nebūtų į visą tai žiūrima vien tik tai per moterų teisių prizmę. Aš norėčiau vykdyti lyčių lygybės politiką. Žmonės kalba apie nediskriminavimą, moterų teisės, bet regis niekas nenorėtų išgirsti, nes galvoja, kad kalba vien tik tai apie lyčių problemas. E, būtent, e, ko gero, tokia ir yra šios direktyvos problema. Ir galbūt būtent todėl ta direktyva ir buvo tiek daug metų atsidūrusi aklavietėje. Penki metai tos aklavietės ir yra ta priežastis, kodėl mes norime atsimti šią direktyvą. Kaip taip atsitiko, kad žmonės daug daugiau klausosi, kai kalbame apie ekonomikos problemas. Galbūt klausimas ir filosofinis, bet man rūpi visi argumentai, noriu išgirsti visus argumentus, norėčiau išvengti to cinizmo, kuris čia nuskambėjo. E, tarsi moteri, norime, kad moteris gimdytų vaikus, kadangi jie ateityje bus mokesčių mokėtojais. Vis tik moterims e, tenka vaikų gimdymo, e, šeimos našta, joms tenka įveikti kliūtis, kuomet jos nori vėl patekti į darbo rinką, e, Būtent šias problemas turime turėti galvoje ir e, svarstyti, turime atsižvelgti į visus argumentus. Na, o grįžtant e, prie direktyvos teksto, čia turime dvi alternatyvas. Arba galime tęsti darbą prie 2008 metų direktyvos Ir aš e, cituoju poną Areną, kuris sakė, kad šis tekstas geriau nei nieko arba geriau negu ankstesnis teisės aktas. Taigi, jeigu prastumsime šį tekstą, tai užtikrinsime e, bent jau šį tą geriau. Užtikrinsime moterų apsaugą ir e, tai būtų galimybė tinkamai įvertinti moterų ir e, motinų teisės ir vaidmenį. Bet man kaip komisijos nariai būtų lengviau pabandyti įtikinti valstybių narių daugumą taryboje pakeisti savo požiūrį. Būtent tai aš ir stengiuosi daryti. Aš norėčiau, kad taryba vėl įrašytų uh, šią problemą į savo darbo tvarkę, siekiu sumažinti pasipriešinimą taryboje. Tačiau yra ir kita alternatyva. Tai yra naujas tekstas, bet Pereinant prie šio naujo teksto, norėčiau dar daugiau kai ką pasakyti. Pradėjusi dirbti komisijoje, atlikau šios direktyvos poveikio vertinimą atsižvelgiant į užimtumo reikalus, į užimtumo augimą. Ir padariau išvadą, kad šis pasiūlymas teigiamai užimtumo nepaveiks. Antra, nuo 2008 metų daug valstybių narių priėmė teisės aktus, kurie pagerino moterų apsaugą. Ir galbūt tai ir yra priežastis, Kodėl, na, čia aš nenoriu kalbėti tarybos vartu, e, bet galbūt tai ir yra priežastis, kodėl ši direktyva blokuojama taryboje. Na, o kalbant apie naują dokumentą, čia noriu būti ambicinga. Noriu pateikti ambicingą pasiūlymą, ambicingą e, dviem prasmėm. Norime suderinti darbu ir šeiminį gyvenimą per visą gyvenimo trukmę ir norime, kad mot, moteris e, labiau įsitrauktų į šeiminį gyvenimą ir kad vyrai taip pat galėtų leisti savo pasilikti namie su vaikais ir juos ir jais rūpintis. Tai taip pat e, padėtų mums e, susiaurinti spragą tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Privataus ir darbo gyvenimo suderinimas yra labai sunkus dalykas. Kalbame apie nediskriminavimą, apie darbo ir šeimos teisę. Susidurėme su skirtingais požiūriais, skirtingomis tradicijomis valstybėse narėse. E, tai įsišaknyjusios problemos. Pati esu iš e, valstybės, kur daug žmonių galvoja, kad e, jeigu moteris grįžta į darbo rinką per anksti po gimdymo, ji yra bloga motina. Galbūt kitose valstybėse narise toks požiūris būtų visiškai nesuprantamas. E, taip pat e, kai kurie iš jūsų paminėjo Europos komisijos kompetencijas, kai kas kalbėjo, kad eina kalba apie pasidalėjamasias kompetencijas. Mes tikrai nenorime pažeisti subsidiarumo principo. Jūs klausėte, kokie mūsų planai laiko prasme. E, analizuojame situaciją draugę su kolege ponė Tyson. Dirbsiu taip pat e, su ponais Timmermans ir Dombrovskis, nes jie taip pat yra įtraukti į šią sritį. Nenoriu todėl minėti jokių konkrečių datų bet aš manau, kad šių metų antroje pusėje jau galime turėti konkretų pasiūlymą arba tikriau sakant poveikio vertinimą. Tikiuosi, kad e, ne per ilgai kalbu. Man buvo labai svarbu vis tik sureaguoti į diskusiją. Nekantrai lauksiu tolesnio darbo su jumis. Uh, E, tikrai jaučiu motivaciją e, dirbti, e, sprendžiant problemas, kurios yra svarbios, siekiant socialinių pokyčių ir e, atlikti darbą, kuris būtų svarbus Europos moteriams ir e, motinoms, bet taip pat ir Europos darbo rinkai ir ekonomikai. Dėkuoju dabar e, tarybos vardu žodis poniai Kaliniai Lukaševicai. Ačiū e, tarybos adresu buvo išsakyta daug kritikos vykstant šioms diskusijoms, bet aš nenorėčiau sutikti. Daugiau nei septynerius metus mes e, stengiamės užsitikrinti paramą šiam dosie. Ir kadangi tos paramos e, dabartiniam dosie nebuvo tai vis dėlto neturi būti e, aiškinama kaip valios stoka, valios e, saugoti, apsaugoti dirbančius tėvus stoka. Kaip e, valstybės narės, kurioje yra sukurta dosni tėvų atostogų sistema, atstovė, o mano šalyje gali žmonės rinktis, kas ar tėvas ar motina prižiūrės vaiką, tos atostogos trunka iki 18 mėnesių, taigi aš galiu jūs patikinti, kad mes remiame esminį principą. Pro, bet problemos esmė yra tai, kad nėra paramos labai konkrečiam teisėkuros pasiūlymui. Taigi per daug nedramatizuokime situacijos. Mes uh, Mm, sveikiname komisijos ketinimus parengti geresnį pasiūlymą, kuris būtų realesnis, šio laikiškesnis. Naudodamasi progą, norėčiau padėkoti poniai Koraca Bild, taip pat poniai Morin Chartier už jų pasisakymus, už jų pozicijas, jos ragino sukurti šio laikinės e, tėvystės ir motinystės atostogų sistemas ir ragino nesi, nesisvaidyti kaltinimais, nes tai nepadės rasti sprendimų. Mes, žinoma, norime numatyti atostogas šeimoms ir reikėtų neapsiriboti vien motinystės atostogomis. Galima imtis kitų priemonių, tai yra lankščios darbo valandos, vaikų priežiūros e, paslaugos, e, tėvystės atostogos ir taip pat tolygesnis e, priežiūros pareigų pasidalymas tarp vyrų ir moterų. Lankst tos lankščios darbo vietos, tam tikra kultūra taip pat svarbi mūsų visuomenėje. Yra daugybė idėjų, iš kurių galėtume rem, semtis įkvėpimo. Kad atsirastų vaikas, reikia vyro ir moters. Kodėl tada mes kalbame tik apie motinystės atostogas šiame kontekste? E, man nerima kelia ta retorika, kuri nuskambėjo šių diskusijų metu. Vyrai turi turėti tokią pačią teisę e, dalyvauti vaikų auklėjime. Taigi, naudodamasi progą norėčiau e, paraginti e, komisijos narę e, parengti naują, gerą ir šiuolaikinį pasiūlymą, kuriame, pagal kurį tėvai galėtų dalintis pareigomis. Ir manau, kad būtent toks pasiūlymas duotų daugiausia naudos ES. Gerbėmiai parlamento nariai, taryba yra viena iš teisėkuros institucijų, kurios nuomonė dėl dabartinio pasiūlymo yra aiški. Todėl turime pasirinkti. E, galime ir toliau nesutarti dėl dabartinio teisėkuros pasiūlymo, tie nesurimai gali trukti dar penkerius metus, arba galime siekti susitarimo remdamėsi naujų pasiūlymų. Taryba pasirinko. Mes E, norime susitarimo artimiausioje ateityje. Pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, aš manau, kad visos suinteresuotosios šalis gali prisidėti ir prisidės prie teigiamų pokyčių šioje, šioje svarbioje politikos rytyje. Ačiū. Dėkoju. E, diskusija.